Mėly kolegos, prašyčiau, kad visi susėstumėt. Norėtumėm pradėti posėdį. Um, once again, dear friends, we are starting our session. And it is my great pleasure. Pradedame posėdį ir labai džiaugčiuosi pasveikinti jūs visus e, Europos parlamento pastate. E, nors bėgant metams jau tradicija tapo tai, kad Europos parlamentas organizuoja atvirų dienų renginius. Šiandien e, Europos parlamento plenarnių posėdžių salėje visų lygmenų E, sprendimų prieimėjai, Europos institucijų pareigūnai galėsime gerai aptarti įvairiausius iššūkius ir mūsų belaukiančias galimybės. Kaip visi žinome, iššūkių yra daugybė. Man atrodo, kad šiandien mums reikia ne tik atidžiai apie juos pagalvoti, bet ir imtis ryštingų veiksmų. Kalbėsime apie galimus politinius sprendimus, E, visame mūsų atvirų dienų posėdėje. Iš krizės išbrendantis pasaulis yra įdomus. Jame e, kyla metami iššūkiai anksčiau susikurtoms idėjoms. Ir mums todėl reikia kelti ne tik fundamentalius klausimus apie savo prioritetus, bet ir vis labiau pripažinti, kad reikalingas atsakas E, vis labiau glūdi vietos ir regionų lygmenyje Europos administracijoje. Nors kartais e, iššūkiai ir galimybės atrodo e, atsirado dar seniau negu prieš 20 ar 30 metų. Daugelio sprendimų ir veiksmų efektyvumas didelė dalimi priklauso nuo regionų ir vietos valdžios dalyvavimo ir visų lygmenų valdžia turi pripažinti savo stipriasias ir silpnasias pusės, o svarbiausia, turime visi kartu bendradarbiauti. Todėl mes čia ir susitinkame, kad geriau vieni kitus suprastume ir kad susitartume dėl bendro darbo. Aš norėčiau labai šiltai pasveikinti Europos komisijos pirmininką Jose Manuelį Baroso ir Švedijos ministro pirmininko pavaduotoją e, energetikos ir verslo ministrė Maud Olufsen. Taip pat norėčiau pasveikinti savo senus, kurie ne amžiumi seni, bet mano seni, senai pažįstami draugai, tai yra regionų komitetų pirmininką Luk Vandenbrangė ir regionų politikos komisijos narį Pavelą Zametskį. Norėčiau paprašyti jų pasakyti trumpą trumpą įžanginę kalbą. Prašom, Luk, žodis jums. Labai ačiū, mėloji pirmininkė. Gerbiamas e, komisijos pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos E, gerbiamas ministrė pirmininkė, e, regionų komiteto vicepirmininkė Mišelė Delabarai, kolegos Ponios ir ponai, man labai didelė garbė su jumis dar kartą susitikti Europos regionų ir miestų savaitėje. Tai renginys, kuris vyksta kiekvienais metais. Jis pademonstruoja, koks svarbus yra regionų ir vietos e, veikėjų veiklos darnumas ir suderinamumas tam, kad Europa būtų sukurta vadovaujantis partnerystės principais. Mes turime e, dalyvauti miestų raidoje ir regionų politikoje kartu su visų ligmenų vietos politika. Toliau kalbėsiu olandiškai. Jūsų dalyvavimas ir jūsų ryštas įmantis veiksmų rodo, kad šis renginys yra uh, labai solidus politiniu požiūriu. Mes galime rasti aišku politinį sprendimą. Europos taryba priima svarbius sprendimus regionų politikos rytyje ir kartu su komisija įvertina sprendimų teritorinį poveikį. Labai džiaugiuosi, kad Europos komisijos pirmininkas buvo permini, perinktas ir prieš e, sudarydamas naują komisiją jis norėtų mums pristatyti savo e, viziją. Mes pasiūlėme pirmininkui savo partnerystę ir noriu pacituoti savo laišką anglų kalba, taigi mes įsveikiname, kad gali jis toliau dirbti prie mūsų didžiojo projekto. Vietos pareigūnai yra tiesiogiai atsakingi už veiksmų programų įgyvendinimą, programų, kurias jūs parengėte. Ir šie efektyvūs veiksmai turėtų padėti išeiti mums iš krizės, padėti kovoti su klimato kaita, padidinti socialinę sanglaudą ir padėti Europai priartėti prie piliečių. Žinoma, e, mes turime E, užsitikrinti, kad rastumėme vietą, kur galėtumėme susitikti, pasikalbėti ir norėčiau pasidžiaugti e, ponų Samitskį, e, kad jis jau eilinį kartą septintas sutiko dalyvauti mūsų bendrose posėdžiuose. Dar norėčiau pasidžiaugti teigiamų rezultatų, kurį airiai pasiekė per savo referendumą. Taigi norėčiau Airijai dar kartą padėkoti. Ačiū Jums. Tai gera naujiena visiems, ypač teritoriniai sanglaudai. Nauja sutartis padės pagrindus dinamiškesniai ir efektyvesniai Europai. Ji bus geriau apginkluota ateities iššūkiams e, tremti. Kalbant apie atviras dienas, norėčiau paminėti vos keletą iš e, svarbiausių į įvykių, kurie turėtų nutikti, mm, yra suplanuoti per ateinančias dienas. Taigi mes turime ieškoti regioninio atsako į ekonominę krizę, pažiūrėti, kaip vietos bendruomenės gali nešti mm, savo indėlį, kovą su klimato kaita, užtikrinti tvarą plėtrą ir pasiekti geresnį gyvenimo kokybę. Kalbant apie regionų atsaką į ekonominę krizę, turime aišku atsakymą. Nors regionuose pati krizė, krizė laipsnis yra skirtingas, viskas priklauso nuo regioninių veiksmų. Dauguma iššūkių, dauguma veiksmų, taip pat kurių turi imtis vyriausybė, yra pakankamai stipraus regioninio ir vietos pobūdžio. Žinoma, e, mes turime galvoti ir globaliai. Reikia, kad mūsų įmonės taptų inovatoriškesnėmis. Be to, e, rytoj bus pristatytos, pristatyti rezultatai konsultacijų dėl e, strategijos po kurios turėtumėm laikytis po Lisabono strategijos pabaigos. Taip pat norime pristatyti Europos verslininkiškumo e, sistemą, kuri turėtų padėti skatinti verslininkiškumą regionuose. Ir mes čia ypač raginame tarybą užtikrinti kuo didesnį lankstumą bendro finansavimo procedūroms. Kai, reiks, kai reikia kovoti su tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kaip kad šiandien Žinome, kad regionai yra aktyvūs partneriai kovoje su klimato kaita. Daugelis iš jų jau padeda kurti žalesnę ekonomiką. Vietos e, valdžia keičiasi patirtimi, gerąją praktiką dėl atsinaujančių energijų, tvarios plėtros, tvaraus transporto. Būtent dėl to regiono komiteto atstovai dalyvaus viršūnių susitikime Kopenhagoje. Mes norime, kad klimato kaita liktų mūsų aukščiausių prioritetų ir po Kopenhagos susitikimo. Taigi, būtent dėl to mes pakvietėme e, JAV aukštą pareigūną atvykti pas mus į posėdį bei pažvelgti, kaip galime sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir JAV. Toliau bendratarbiavimas tarp teritorijoje yra puikiausias pavyzdys, rodantis, kad ES e, pagerina vietos gyventojų kasdienybę ir sukuria papildomą vertę. Baltijos jūros regiono strategija, įvairios iniciatyvos ir bendradarbiavimo projektai, kaip ir Šiaurės jūros bendradarbiavimo projektai, teritorinė sanglauda bus e, atspindėta ateinančiomis dienomis labai aktyviai ir atspindės vietos valdžios svarbu indėlį. Ir galiausiai debatai apie bendrijos prioritetus ir jo ateities biudžetą taip pat vyks. Manome, kad ES lėšos turėtų būti prieinamos visiems regionams tradiciniai žemėlapiai atspindantis e, ekonomikos laimėtojus ir pralaimėtojus yra keičiami krizės. Ir mes turime nepamirškyti ir demografinių iššūkių. Turėtumėme užtikrinti tvarę plėtrą visose regionuose. Ta padarysime nova, veikdami novatoriškai, užtikrami tvarę plėtrą, Bet to teritorinė sanglauda turi būti traktuojama kaip naujos, nauja laisvė mūsų piliečiams. Būtent laisvė pasirinkti, kur jie nori gyventi ir dirbti, nepaisant tam tikrų geografinių trukdžių. Mes turime užtikrinti, kad teritorinė įvairovė taptų regioninė stiprybė. Europa negali veikti be savo regionų ir piliečių. Niekas nepradeda statyti namų nuo stogo. Es piliečiai turi būti laikomi tais tvirtais pamatais, ant kurių bus statoma ES ir mūsų regioninė partnerystė. Ačiū. Like invite... Ačiū, noriu pakviesti regionų politikos komisarą, poną Pavlą Pavetskį, Sametskį, atsiprašau, e, pasakyti kalbą. Ja. Pone pirmininkė, gerbiama ministrė pirmininkė, pirmininkai, regionų vadovai, merai, regionų komiteto nariai, ponios ir ponai. E, Norėčiau Jūs visus šiltai pasveikinti į septintasias Europos e, regionų ir miestų Briuselėje atviras dienas. 7 tūkstančiai svečių atvyko, sprendimų prieimėjo akademikų, ekspertų, žiniasklaidos atstovų, verslininkų, profsąjungų atstovų iš visų pasaulio šalių, skaitant Nes Amerikas valstijas, Rusija, Kinija, Brazilija, Ukraina. Dėl jų šis renginys tampa ypatingu visiems, kuriems rūpi Europos regionų ir sanglaudos politika. Reikia pasirūpinti, kad Europos sanglaudos politika suteiktų ne tik finansus ir investicijas. Ta politika turi leisti visiems ES žmonėms keisis informaciją ir ieškoti geriausių būdų regionams plėtoti. Praėjusiais metais e, įvyko atvirų durų renginys. Po to įvyko daug skirtingų įvykių. Pirmiausia, finansinė ir ekonominė krizė, į kurią sureagavome pateikdami Europos ekonomikos atgavinimo planą ir kitomis priemonėmis nacionaliniu ir regionų lygiu. E, Suteldami dėmesį šiuose atvirose dienose pagrindiniai temai, tai yra pasauliniams iššūkiams ir vietos atsakui, mes norime pasikeisti nuomonėmis dar kartą ir pasimokyti, kaip regionai gali geriausiai išlaikyti tokius testus kaip jie gali versti uždavinius e, galimybėmis. Šis renginys e, yra susijęs su kitomis temomis, tokiamis kaip inovacijos, klimato kaita, teritorinis bendravimas ir sanglaus politikos ateitis. Pirmiausia, inovacijos. ES didžiuojasi galėdama e, būti, galėdama turėti dvi iš trijų pasaulyje novatoriškiausių valstybių Tokių pat skirtumų galima išvelgti ir tarp regionų skirtumų. Maždaug pusė ES regionų atsilieka inovacijų srityje. Ir to deficito sumažinimas yra sanglaudos politikos programų pagrindinis prioritetas. ES investuos beveik 90 milijardų eurų E, beveik ketvirtį savo sanglaudos politikos pinigų į inovacijas. Mes per atviras duris norėtume aptarti, kaip geriausia pažaboti tą ilgalaikį augimą ES. Antras dalykas - klimato kaita. ES yra pasiryžusi kovoti su e, klimato kaita visame pasaulyje. Todėl reikia, kad regionai ir valstybės reformuotų savo ekonomikas, ypač mažiau išsivyščiusiuose šalise. Atvirų durų dienos parodys, kaip e, regionų ir vietos lygių galima geriausiai kovoti su klimato kaita. Taip pat mes aptarsime, kaip sanglaudos politika gali veiksmingai prisidėti prie tvarios ekonominės raidos. Kita svarbi iš šiandienos e, atvirų dienų tema yra teritorinis bendradarbiavimas. Šiemet Europos komisija priėmė ES strategiją Baltijos jūros regionui. Tai yra naujas iššūkis sanglaudos politikoje ir tokiu būdu galime naujai pažvelgti į bendradarbiavimą ir rasti panašų uh, E, makroregioninį plačią e, metodiką ir kitose regionuose. Daugelis Baltijos jūros strategijos partnerių dalyvaus e, diskusijos ir aptars, kaip galima tą strategiją padaryti veiksmingiausiai ir kaip ją galima paversti pavyzdinę kitiems ES regionams, pavyzdžiui, Dunojaus regionui. Atvirų e, durų renginių pagrindinė tema yra sanglos politikos ateitis. Neseniai mes pabaigėme vertinimus kurie leido e, pamatuoti, kiek naudingos buvo 2006 metų programos. E, tie vertinimai parodė, kad ši Europos politika yra be abejonės vertinga, tačiau tuo pat metu ją reikia reformuoti, ją reikia labiau orientuoti į rezultatus ir dar labiau supaprastinti. Mano pirmtakė Danutė Hübner pradėjo labai svarbės diskusijas apie e, sanglaudos politikos ateities formą, tačiau ir man asmeniškai ta tema yra labai svarbi. Remiantis šią diskusiją, aš norėčiau parengti orientacinį dokumentą apie Europos anglodos politikos ateitį. Aš esu tikras, kad diskusijos daugelie seminarų čia praturtins mūsų uh, idėjas, mintis. Norime, kad šį kartą per atvirų dienų renginius mes labiau negu bet kada anksčiau pasimokytume. Pirmą kartą čia susirinko daugiau negu 60 žinių, žymių akademikų iš viso pasaulio ir jie leis mokslinių požiūrių įvertinti mano paminėtas temas. Taip pat aš norėčiau paskatinti jūs aplankyti atvirų durų e, palapinę, kuri yra šalia Barlemon pastato Archimedo gatvėje ir jūs galėsite įvertinti e, politiką per įvairius ten organizuojamus renginius ir parodas. Baigdamas noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie atvirų durų dienų 2009 metais rengimo. Tai buvo įmanoma padaryti dėl to, kad buvo labai atvirai ir įkvepiančiai bendradarbiavome tarp visų partnerių. Pirmiausia, pabrėšiu Europos politikos regionės politikos generalinį direktoratą, regionų komitetą, Europos parlamentą, taip pat ir regionus bei miestus ir jų atstovybės Briuselėje. Per artimiausias dienas norėčiau palinkėti visiems geriausios ploties dalyvaujantiems mūsų seminaruose ir kitose renginiuose. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasinaudosite tomis žiniomis ir idėjomis, kuriomis bus e, pasikeista per artimiausias dienas. Pasisemkite tų žinių, parsiveškite jas namo ir gyvendinkite. Ačiū. Thank you, Commissioner. With this, we have finished our. Ačiū komisarė, tokiu būdu baigiam sveikinimo žodžius, o dabar prelegentams suteiksiu žodį ir noriu komisijos pirmininkui Baroso dabar suteikti žodį, kad jis galėtų padaryti pagrindinį pranešimą. Monsieur le Président du Comité des Régions. Gerbiamas regiono komiteto pirmininkė, gerbiama Europos parlamento regionų plėtros komiteto pirmininkė, gerbiama e, Švedijos ministro pirmininko pavaduotoja, tarybos atstovė, gerbiamas komisarė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, bičiuliai. Visuomet labai džiaugiuosi galimybę dalyvauti atvirųjų e, durų e, atidarime. E, aš manau, kad iš tikrųjų jau pripratau prie to formo, kuris yra labai svarbus regionams ir visiems Europos politikos veikėjams. Noriu padėkoti regionų komitetui, regionės plėtros komitetui už šią iniciatyvą. Grįžtu iš Pittsburgo, iš G20 vadovų sutikimo ir iš Junktinių tautų konferencijos klimato kaitai, kurį vyko greta generalinės asamblėjos Tai yra du pagrindiniai formai, kur sprendžiami pasauliniai iššūkiai. Tai yra ekonominė krizė, finansinė krizė ir kova su klimato kaita. Iš tikrųjų, tai yra išskirtiniai iššūkiai e, savo mastu, taigi politinių įprastinių praeities sprendimų nebepakanka. Manau, kad būtent todėl savo atvirų, atvirųjų durų dienoms ir parinkote tokį pavadinimą. Iš tikrųjų, tai yra pasauliniai iššūkiai kažkokie europiniai sprendimai, nes reikalingi nauji sprendimai naujiems mm, klausimams. Aišku, kad um, kai pasaulis stengsis išbristi iš krizės, nebepakaks senų sprendimų, reikės naujų taisyklių. Akivaizdu, kad mūsų prioritetas dabar išbristi iš krizės ir mūsų gaivinimo planas yra sutelktas, aišku, europinius sprendimus ir um, biudžetas yra tikrai milžiniškas, tam tai yra daugiau kaip 5 Europos BVP. Ir šiandien jis yra pilnai panaudojamas. Ši programa turi veikti įvairiose frontuose, tai yra turi būti būti palaikoma paklausa ir, e, ir darbo vietų kūrimas, investicijos inovacijas, kompetencijos stiprinimą, infrastruktūrą. Europa ėmėsi iniciatyvos pasiūl... užtikrinti pasaulinę dinamiką, taip pat ir G20 procese kad būtų galima tinkamai suformuluoti antikrizinės priemonės, kurios padėtų išspręsti pagrindinės ekonomikos problemas. Ir aišku, kadangi tai yra pasaulinė krizė, reikalingi pasauliniai sprendimai. Ir Pittsburgė savo partneriams pasiūlėme šią dinamiką tęsti, pasiremiant bendradarbiavimu ir veiksmų derinimu. Dabar mm, mes turime imtis pasaulio ekonomikos kontrolės valdymo ir tai yra labai svarbu tam, kad būtų užtikrintas pasaulinis valdymas. Finansiniam plane po skubių gelbėjimo priemonių reikalinga dabar ilgalaikio laikotarpio reforma. Europa nori įtikinti G20, kad reikia susitarti dėl um, finansų sistemos reformos, kuri galėtų užtikrinti, kad būtų toje srityje daugiau etikos ir patikimumo. Um, realiai ekonomikai to reikia. Europa yra pasirengusi Pittsburgė siūlyti sprendimus. Mes mm, esame iš tikrųjų globalizacijos pagrindinė išbandymo laboratorija ir realybė yra iš tikrųjų, kad mes pirmieji esame pasaulyje, kurie pasiūlėme konkrečius teisės aktų pasiūlymus būtent toje srityje. Tai tikrai labai um, plataus užmojo sprendimai. Aišku, kad dar ne, nesimato šviesos nulio gale. Situacija ekonominė, finansinė vis dar yra trapi. Mes nesame apsaugoti nuo socialinės įtampos. Tačiau jau yra pirmųjų padrasinančių ženklų, nes jau yra sustabdytas ekonom, pasaulio ekonomikos laisvasis kritimas. Ir dabar komisija 2000 2009 metų antram pusmetį vėl peržiūrės savo Europos ekonomikos augimo prognozės į teigiamą pusę. Mm, aišku, kad kol nedarbas toliau didės, tai nebus galima kalbėti apie tikrąją atgaivinimą ko tikrai, kaip gali galvoti apie tikrąjį atgaivinimą ir todėl nedarbas yra pagrindinis man rūpina, rūpimas klausimas. Aišku, kad labiausiai nukenčia mažos kvalifikacijos asmenys, jaunimas, uh, Mm, tie, kas labiausiai neapsaugoti. Atsiranda socialinės atskirties, laikinumo, netgi skurdo situacijos. Mes turime visi imtis um, atsakomybės visuose sprendimo lygmenyse. Mm, tai būri, turi būti visuotinė globalizacija kovai prieš uh, nedarbą Europoje. Europa Europa uh, įneša savo indėlį į šį reikalą ir atgaivinimo plane, bet taip pat ir per savo įvairias priemonės, bendrijos išteklius, kurie mobilizuojami problemai spręsti. Norime, kad būtų kaip galima mažiau jaunimo, kurie neįgyja kvalifikacijos, kad kompetencijos būtų užtikrintos tokios, kokiu reikės ateityje. Čia reikalinga partnerystė visų veikėjų - sąjungos, valstybių narių, regionų, socialinių partnerių, kad būtų būtų galima novatoriškas investicijas užtikrinti į švietimą ir mokymą. E, augimo ekonomika turi, augimas ekonomikai turi būti užtikrintas. Aišku, kad reikia galvoti apie um, apie, apie pagalbą tiems, kurie nori padidinti savo kvalifikaciją, kurie e, prarado savo darbo vietą, kad jie kaip galima greičiau integruotųsi į e, rinką. Todėl mes norime pasiūlyti mm, naujus, naujas sąlygas, pagal kurias būtų skiriamas struktūrinių e, fondų finansavimas. Uh, Mm, čia vėlgi kalbu apie tai, kad reikalinga patvirtinti tokį pasiūlymą, kad iš tikrųjų būtų galima padėti tiem žmonėms. Mums reikia daugiau lankstumo kai eina kalba apie e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Regionai puikiai tai žino. Uh, Dar vienas Europinės iniciatyvos pavyzdys būtų tai, kad mes nusprendėme, jog reikalingas naujas mikrokreditavimo mechanizmas 500 milijonų eurų apimties, kuris padėtų um, taip pat ir bedarbiams, kurie nori sukurti savo um, įmonės. Aišku, kad solidarumas turi, būti, turi išlikti pagrindiniu europinių veiksmų principu. Ponios ir ponai, gerbiami um, regionų komiteto nariai, Europos parlamento nariai, mėly bičiuliai. Kai kalbu apie solidarumą, tai yra konkretus dalykai. Ir štai praeitą savaitę gavome gerą žinią iš Airijos. Airija pasakė taip Europai labai garsų taip Europai. Ir aš tikiu, kad šįsik airijos žmonių sprendimas taip pat buvo pripažinimas, jog Airija irgi gavo naudos iš Europos solidarumo. Airijos žmonės pripažino, kad ES iš ties buvo labai svarbus veiksnys sureaguojant į ekonominę socialinę krizę. Neišvengiama, kad um, turime kalbėti apie krizę ta, šiandien. Tačiau vieną dieną krizė bus tik tai liūdnas praeities prisiminimas ir kuo greičiau, tuo geriau. Kai tai atsitiks, mes turėsime būti pasirengę atgaivinimui, atsikūrimui, todėl labai svarbu ruoštis ateičiai. Politinės gairės, kurias aš pateikiau prieš keletą savaičių kitai komisijai, ir tos gairės po mano perinkimo, aišku, buvo Europos parlamento patvirtintos. Jose yra išdėstyta globali Europos vizija 2020 metams kad Europa būtų transformuota į žalę ekonomiką, žinių ekonomiką, tvarę ekonomiką, kuri iš tikrųjų sutelkia dėmesį į novatariškumą. Šios politinės vizijos realizavimas reiškia um, reforma, um, reformos po Lisabonos, Lisabono po 2010 metų um, reformą. Ir čia reikia galvoti būtent apie šios strategijos ateitį. Tai, ką jūs turite pasakyti, mums yra labai svarbu, nes mes esame ne vien tik tai struktūrinių fondų valdytojai. Jūs, jums tenka bendra atsakomybė už tą politiką, kurią apima mūsų bendra strategija. Mokslo tyrimai, technologijų plėtra, inovacijos, verslo aplinka, švietimas, mokymasis visą gyvenimą, transportas, energetikos efektyvumas. Uh, Mums tikrai reikia regionų ir vietos valdžios pasiryžimo, mums reikia jūsų nuomonės, kad galėtume atsižvelgti į jūsų teigiamą patirtį. Mes puikiai suprantame, kad e, Lisabono strategijos po 2010 metų sėkmė priklausys nuo jūsų. Lisabono strategija po 2010 metų leis mums išbristi iš krizės ir užti, įtvirtinti kiekvieno iš mūsų veikėjų poziciją globalioje aplinkoje. Aš kalbu apie um, į, į, įtraukiančią uh, globalią ekonomiką, kuri būtų paremta verslumo dvasia, mokymu, um, ekonomika, kuri iš, iš, išmestų mažai CO2, visuomenė, kuri užtikrintų inovatoriškumą, kuri būtų tikrai technologijų aukštumoje, visuomenė, kuri investuotų į sanglaudą, užtikrindama um, visą gyvenimą, mokymas, mokymas visą gyvenimą galimybės ir inovacijas į, į, įvairias žalius mūsų ekonomikos energetikos sektorius. Tai galima bus padaryti tik tai įvykdžius dvi sąlygas. Pirmoji tų sąlygų yra tai, kad mes turime iš tikrųjų dirbti kartu. Ir savo politinėse gairėse parašiau, kad reikalinga partnerystė vardant pažangos. Jeigu mes norime išspręsti sudėtingus iššūkius, su kuriais mes susidurėme, mes turime įtraukti visus visuomenės veikėjus, Europos institucijas, regioninę, e, e, nacionalinę, vietos valdžią, e, nevyriausybinės organizacijas, pilietinę pilietinė visuomenė, visi turi veikti kartu. Pirmininkas Vandenbrandė puikiai tai žino, aš sakau tai ne tik todėl, kad šiandien kreipiuosi į Jūs, į regionų komitetą. Ne, iš tikrųjų, aš esu įsitikinęs tuo, kad tik tai partnerystės um, tarp visų sprendimų prieimimo lygmenių pagalba mes galėsime užtikrinti Europos projekto gyvenimą. Ir kai savo programą artimiausiais penkeriems, mm, artimiausiams penkeriems metams pristatinėjau parlamente, aš tą pabrėžiau. Be šios partnerystės mums tikrai nebūtų pasisekę, taip kad mums pasisekė Airijoje. Aš buvau Limerike ir aš noriu pasakyti, kad tikrai čia tai svarbu ne vien tik tai valstybė, ne vien tik tai atitinkamoms partijoms, bet iš tikrųjų pasisekė todėl, kad tai buvo svarbu žmonėms, kad tiek daug airių atėjo ir pasisakė labai aiškiai už Europą. Tačiau dar yra antroji sąlyga kad ši transformacija įvyktų. Labai svarbu yra investuoti į naujus tvaraus augimo šaltinius. Akivaizdus, kad mes negalime konkuruoti su Kinija, Indija ar kitomis tamiomis besiformuojančiomis ekonomikomis, naudodami vien įprastinės senasias priemonės, kurias turėjome. Mums reikia ieškoti naujų augimo šaltinių. Pavyzdžiui, investuodami į žalį ekonomiką, į naujus ekonomikos modelius, į aplinkos tinklus, infrastruktūrą, technologijas, kurios bus ateityje. Ir čia aš perėsiu perinu prie antro iššūkio, apie kurį aš e, kalbėjau pirmai, tai yra kova su klimato kaita. Čia vėlgi Europa pirmauja ir tai rodo mūsų aišku indėlį. Europa yra pasiryžusi žengti pirmien. Mes turime labai aišku ambicingą veiksmų planą, kuris rodo pavyzdį visam pasauliui. Mes e, tai, tarptautinėse organizacijose taip pat už, užtikriname pagreitį ir toliau tą darysime. Labai svarbu, kad mūsų partneriai sektų paskui mus. JAF, Japonija jau spartina savo pereimą prie visuomenės su mažai CO2 išlakų. Tai yra žingsniai gera linkme, tačiau mes turime sutelkti savo dėmesį ir spartinti žingsnius dėrybose. Ponios ir ponai, Europos valstybės narės, jos regionai privalo investuoti į plačių užmojų inovatoriškus iššūkius, kad iš tikrųjų būtų modelinė Europos visuomenė kuriama, kad ji išliktų konkurencinga pasaulinėje arenoje. Globalizacija nėra subsidiarumo e, priešininkė iš tikrųjų priešingai yra. Regionai yra ta ten, kur yra visos žinios sukaupiamos, kur ekonomika plėtojama, kur sanglau, socialinė sanglauda, kur inovatiškos sistemos yra kūriamos. Ir sanglaudos politikos tikslas yra būtent stiprinti Europos solidarumą, tam, kad būtų galima suteikti daugiau galių regionams, kad jie galėtų pakilti ir e, įveikti tą iššūkį. Ir šiandien aš atėjau jums pasakyti, kad tai yra pradžia naujo Europos ciklo, penkerių metų ciklo ir aš labai tikiu sanglaudos politikos ateitimi, regionų politikos ateitimi. Ir aš manau, kad tie elementai yra esminiai, kai mes apibrėžiame, kas tai yra Europos Sąjunga. Ačiū už jūsų dėmesį. Like Noriu padėkoti pirmininkui Baroso ne tik už tai, kad jis atvyko į šį susitikimą, bet ir už tai, kad per pastarusius penkerius metus jis visuomet būdavo atvirų durų renginiuose. Dėkuoju už tai labai. Ačiū. Dabar žodis Maud Olofsen, Švedijos ministro pirmininko pavaduotojo, kuri kalbės pirmininkančio šalies vardu. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami regionų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man atstovančiai Švedijos pirmininkavimą čia labai didelė garbė. E, šiandien tenka dalyvauti Europos regionų komiteto atvirų durų renginiuose. Šis renginys yra ES vienas iš kertinių akmenų. Deja, aš negalėsiu čia dalyvauti iki pat renginio pabaigos, nes turiu vykti atgal į Švediją ir pristatyti Europos moterų ambasadorių mažoms verslo įmonėms programą. Daugiau negu šimtas europiečių moterų dabar e, skatins moterų veiklą versle. Ir aš tikiuosi, kad tai taip pat prisidės prie regionų plėtros ateityje. Skirtingų valstybių narių, skirtingų regionų atstovai susirenka ir keičiasi patirtimi. Per tokius renginius įvyksta labai daug svarbių pokyčių. Aš žinau, kad naujos mintys ir nauji sprendimai prisideda prie Europos ir regionų e, globalių problemų sprendimo. Viskas, ką pasisėmėme tokio pobūdžio renginiuose, leidžia rasti geresnį atsaką į Europoje į pasaulinius iššūkius, o jie iškyla mums visiems. Kaip ir kitose pasaulio dalise, Europai e, aktualios finansų krizės pasiekmės. Tuo pat metu mes turime globaliai reaguoti į klimato kaitą. Klimato kaita yra viena iš svarbiausių, kada nors žmonėje iškilusių grėsmių. Nereikia net kartoti, kad šiuo metu mums ir europiečiams ir kitoms pasaulio dalims labai rūpi, kad į tuos uždavinius sureaguotume greitai ir sėkmingai. Turime rasti sprendimus skirtingais lygmenimis ir Europos, ir pasaulinių, ir regioninių lygmenimis. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes galime investuoti ir į ekonominį nestabilumą, ir į klimato problemos sprendimą tuo pat metu. Tiesą sakant, dabar mums atsivėrė galimybė sukurti tokį ūkį, kuriame būtų pasinaudojama didžiulėmis e, ekonomikos augimo, darbo vietų ir konkurencingumo kūrimo e, pranašumais. Mm, ES ir jos valstybės narės turi atlikti lyderių vaidmenį transformuojant mūsų ekonomiką e, ir paverčiant ją ekologišką. Tam, kad tą pasiektume, turime sukurti gerai parengtas programas ir politiką, nusistatyti ambicingus tikslus ir remti novatorišką politiką, kuri leistų visapusiškai naudoti mūsų ūkio galimybės, veiksmingai panaudodama turimus išteklius. Taip mes galėsime e, padidinti gerovės lygį ir konkurencingumą, tuo pat metu sumažinsime žalą daromą aplinkai ir klimatui. Klimato ir energetikos paketas, pavyzdžiui, mums suteikia puikią galimybę uh, tapti lyderiais, e, ieškant naujų sprendimų. Prisiminkime, mes negalime būti antri pagal gerumą, mes turime būti patys geriausi. Jau šiandien galiu pasakyti, kad nemažiau kaip 30 procentų ES sanglaudos politikos biudžeto numatoma investuoti į ekologišką ekonomiką. Aš nebejoju, kad, mano, kad tokia tendencija turės išlikti iki pat 2013 metų, gal net sustiprėti. Reikia į pasaulinius iššūkius reaguoti nacionalinių regionų lygių taip pat. ES piliečiams reikia daugiau ir geresnių darbo vietų ir miestuose, ir kaimuose. Todėl valstybės regionai turi atlikti labai svarbu vaidmenį, kaip ir pati ES, ypač per sanglaudos politiką vietos ir regionų lygmenims turi būti suteikta daugiau atsakomybės, e, užtikrinant ekonomikos augimą ir išteklių panaudojimą. Geresnis išteklių naudojimas reikalauja, kad būtų geriau koordinuojama vietos regionų ir Europos politika. Vienas iš būdų pasiekti tokį geresnį koordinavimą yra supaprastinti bendrijos finansavimo sistemą. Todėl komisija siūlo parengti reglamentus, kuriais, e, reglament, e, kuriais valdomi struktūriniai fondai. Uh, E, remdamasi savo patirtimi vietos regionų lygių, e, kur aš dirb, buvau politikė ir iš patirties sukauptos valdant struktūrinius fondus, aš galiu pasakyti, kad mes supaprastinti gyvendinimo procedūras galime. Aš esu tikra, kad daugelis iš jūsų esančių čia mano nuomonė ir mano sukauptai patirčiai pritarėte, bet taip pat esu tikra, kad e, jūs sutiksite, jog privalu užtikrinti pagrindinius struktūrinių fondų principus kad pasiektume racionalaus ir atsakingo ES resursų naudojimo. Be to, ateities sanglaudos politika turėtų atsiliepti į pasaulinius iššūkius. Mano nuomonė, labai svarbu išlaikyti sąsąją tarp sanglaudos politikos ir Lisabonos tikslų. Šis strateginis požiūris į sanglaudos politiką sėkmingai prisideda prie geresnio programavimo ir programų įgyvendinimo. Tuo pat metu resursus galime panaudoti optimaliau, efektyviau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vis labiau aišku, jog konkurencingumas ir klėstėjimas ES priklauso nuo to, ar sugebėsime visiškai realizuoti piliečių sukauptą potencialą ir ar užtikrinsime lygias galimybės visiems. E, augančios novatoriškos mažos ir vidutinės įmonės prisideda prie sprendimo. Lisabonos darbo tvarkėje jau sakome, kad moteris turi būti įdarbin, e, turi, atsiprašau, 60 procentų moterų turi būti įdarbintos, turi dirbti. Tas tikslas jau beveik pasiektas. E, individualių įmonių savarankiškai dirbančių žmonių numatytieji skaičiai dar nepasiekti, čia dar galima padirbėti. Taigi turime nemažą potencialą. Ir kai galvojame apie teis politiką, privalome galvoti apie visus politikus, e, apie visus piliečius, atsiprašau. E, ir e, į tai turi būti atsižvelgiama ne tik regionų ir vietos lygių. Kalbėdama apie strateginį požiūrį, noriu pabrėžti kiekvieno regiono raidos potencialą. Aš esu tikra, kad per atvirų durų renginius jūs pasisemsite daug idėjų, kurias galėsite įgyvendinti namuose. Tačiau tos idėjos visuomet turi būti pritaikytos kiekvieno regiono aply, aplinkybėms. Turite pasinaudoti e, tais metodais, pritaikydami juos prie savo stiprių ir silpnųjų pusių. Tam tikra prasme, sanglaudos politika e, turi būti kiekvienu atveju pritaikyta kiekvienai vietoviai. Tai yra gyvybiškai svarbu. Aš esu tikra, kad tai tenkins e, kad ES politika tenkins regionų poreikius. Todėl Švedija pirmininkaudama išsikėlė savo prioritetą - sukurti makroregioninę strategiją ES. Tai yra mūsų darbo atvarkėje. Tuo pat metu mes ėmėmės renkti ES Baltijos jūros strategiją, kurią tikimės šią mėnesio pabaigoje patvirtins Europos vadovų taryba. Tikimės, kad atsakas į pasaulinius iššūkius tam tikrą prasme galūdi makroregioninėme ligmenyje. Šis požiūris turi eiti į ES darbo metodiką, ieškant tinkamų sprendimų. Aš sveikinu ES vadovų tarybos inicijuotą darbą, kuriuo siekiama toliau skatinti bendradarbiavimą Dunojaus regione Baltijos jūros strategija negali ir neturėtų tarnauti kaip e, parengtas projektas kitiems regionams. Jis gali pasitarnauti kaip įkvėpimo šaltinis kitiems regionams, o tai būtų naudinga visai ES. Aš žinau, kad vyks keletas seminarų tą temą, e, bandant aptarti e, tokias regionės strateginės iš skirtingų perspektyvų. Jeigu tokių iniciatyvų bus daugiau ir jeigu jos bus sėkmingos, tai jūsų idėjos e, ir pasisakymai tokiuose renginiuose kaip šis įgis gyvybiškai didelę reikšmę. Aš norėčiau labai aiškiai pabrėžti, kad mes norime, kad vyktų bendradarbiavimas ir visi iššūkiai būtų vertinami teritoriniu požiūriu. ES įvairovė yra priemonė pasiekti ir išnaudoti kiekvieną ES kampelio potencialą. Baltijos jūros strategijoje yra kalbama apie problemas, kurios yra specifinės mūsų regionui. Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų pasaulyje. Infrastruktūra ir energetikos sektorius vis dar atspindi regiono ilgalaikį politinį suskaldimą atsakas į tuos uždavinius gerokai pagerės, jeigu sustiprinsite bendradarbiavimą per sienas ir per sektorius. Strategijoje yra siekiama pagerinti Baltijos jūros aplinką, padidinti e, regiono integravimo lygį ir konkurencingumą. Kad tą pasiektume, turime be kita ko sustiprinti rinkas ir daugiau investuoti į infrastruktūrą, kad Baltijos jūros regionas fiziškai priartėtų prie likusios ES. Kitas tikslas yra sustiprinti investicijas į uh, mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimą, taip pat ir klimato bei energetikos sektoriuje. Kaip žinote, strategijoje nėra reikalaujama papildomų išteklių ar naujų organizacinių struktūrų. Strategijoje norima pasinaudoti veiksmingiau jau esamomis ES struktūromis ir lėšomis, geriau koordinuojant veiksmus. Mūsų siekis kad ES regionų ištekliai pasiektų maksimalų efektą be papildomų resursų. Mes Baltijos jūros regioną tolimesnėje perspektyvoje matome kaip makro regioną e, su visa eilė strateginių sričių ir tai turi būti konkurencingas regionas. Baltijos jūros regionas turi būti pripažįstamas kaip svarbus regionas dėl aplinkos, dėl mokslininkų kompetencijos, dėl novatoriškumo ir dėl investavimui palankių sąlygų. Ponios ir ponai, pasauliniai iššūkiai reikalauja atsako iš kiekvieno mūsų. Tam, kad mes atsivertume naujoms idėjoms, nepamirždami praeitįje išmoktų e, klaidų, e, mes turime sutelkti jėgas. Aš norėjau, bandžiau jums išsakyti, koks atsakas yra reikalingas. Ir aš esu tikra, kad per šią renginių savaitę bus išdėstyta daug skirtingų minčių. E, Europos iššūkis tampa e, mūsų visų bendrų tikslų. Ir visais lygmenimis, nuo vietos iki regioninio, nuo valstybių lygmens iki ES lygmens, turi būti dirbama. Bet nepamirškime, kad sunkmečių reikalinga lyderystė. Jeigu ES nori būti pirminėse gretose, mes kiekvienas turime imtis vadovauti, kuriant ekologiškai efektyvę ekonomiką, e, kurioje būtų atsižvelgiama į socialinės reikmės ir į klimato poreikius. Ačiū. Much, uh, Ačiū, ponė vicepirmininkė. Noriu padėkoti tiek ponui Barozui, tiek Švedijos vicepirmininkiai, kad e, vis dėlto įtempta jų darbo tvarkė reikia skubėti į lėktuvus, bet jie vis dėlto rado laiko atvykti pas mus. O dabar mes pradėsime diskusijas ir pirmininkaus Jack Davis iš Europos politikos centro. Žinoma, kad kolega jau ne, ne vieną kartą pirmininkauja mūsų diskusijoms ir taip pat uh, Be mūsų tradicinių svečių, kaip regiono komiteto pirmininkas e, bei komisarų atsakingo už regioninę politiką, mes turime du svečius, tai yra pon Alvarės, e, Baskų srities e, prezidentą ir Dresdeno merą poną Oras. Taigi, Džekiai, į tavo profesionalo rankas atiduosime vadovavimą. Ačiū, ponė pirmininkė. E, keletas minučių, kad mūsų pagrindiniai kalbėtojai galėtų palikti salę, taigi nebepristatinėsiu dar kart mūsų diskusijų dalyvių. Mes turime kiek daugiau nei valandą diskusijoms ir aišku sieksime išgirsti kiek įmanoma daugiau nuomonių ir bandysime suteikti mūsų kalbėtojams atsakyti. Taigi nebus daugiau kalbų, iš karto pereisime prie diskusijų, prie klausimų. Aš juos užduosiu mūsų prelegentams, o po to suteiksiu žodį jums. Ir e, noriu pasakysi, pasakyti, kad labai griežtai reguliuosiu kalbėjimo laiką tiek klausėjų, tiek mūsų prelegentų. Tikrai daug išgirdome mm, per ką tik sakytas kalbas apie tai, kaip reikia spręsti krizę, pasitelkiant regioninius veiksmus ir noriu kreiptis pirmiausia į tos prelegentus, kurie atstovauti regionus ir paklausti jų patirties kovojant su krize. Pone Lopes, žinome, kad Baskų sritis yra vienas iš turtingiausių Ispanijos regionų, o pastaraisiais metais jums teko mm, restruktūrizuoti e, šią sritį, kad prisitaikytumėte prie e, globalių iššūkių. Taigi ar šie pokyčiai m, mm, dabar neatsisuka jūs blogąją pusę, kai mus ištiko krizė ir kaip jūs kovojate su krize? Taigi, laba diena. Sakyčiau, priešingai praeitie mes dėjome daug pastangų, kad prisitaikytume prie pasaulio ir globalios ekonomikos, o šiandien mūsų situacija yra daug geresnė ir mūsų padėtis leidžia lengviau ir paprasčiau atsakyti į krizės iššūkius. E, atas, vienoje svarbioje ataskaitoje buvo konstatuota, kad Baskų sritis yra labai gerai prisitaikiusi prie e, krizės ir globalių iššūkių. Baskų šalyje gyvena 2 milijonai žmonių ir ten e, vienam gyventojui tenka 139 e, procentai Europos BVP vidurkio. Taigi esame e, geriau pasirengę nei kitos. Jis Ispanijos sritis. Taip pat mes gauname 27 procentus visų Ispanijai tenkančių e, tiesioginių investicijų ir nedarbas pas mus taip pat nėra labai aukštas. Kaipgi mums pavyko e, pasiekti tai, ką turime. Baskų sritis yra labai konkurencinga sritis Europoje. Mes esame tas regionas, kuris turi plačią autonomiją. Mes turime Baskų vyriausybę, kuri gali priimti politinius sprendimus. Ir šie sprendimai daro įtaką 90 procentų e, šalies gyventojų. Taigi mes e, turime savo politiką, sveikatos apsaugą, e, vieš, taip pat radiją, televiziją, kitas svarbės gyvenimo sritis mes taip pat patys tvarkome. Mūsų šalyje vyksta svarbus dialogas su verslu, mes visuomet įsiklausome į e, partnerių nuomonę mokesčių klausimais. Prieš dvi savaitės Baskų vyriausybė priėmė tam tikrą priemonių paketą, kurio vertė 4 milijonai eurų. Jie bus skirti kovoti su tiesioginėmis krizės pasiekmėmis Iš čia bus e, finansuojami viešieji darbai, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Tai reiškia, kad bus sukūriamas ne tik naujas darbo vietos, bet ir papildoma vertė visam regionui. Kartu yra stiprinami kontaktai su mūsų verslininkais ir pramoninkais. Tengiamės, kad ne viena įmonė nebankrutuotų dėl krizės, nes labai sunku iš naujo įkurti įmonė. Mes pasisakome iš inovacijas, mes norime, kad mūsų įmonė, įmonės tarptų, taptų tarptautinėmis, bet to mes turime labai svarbų svertą kovoje su krize. Tai būtent mokymasis, tobulinamasis bei e, stiprus švietimas. Tokiu būdu mes stengiamės sukurti solidaresnę visuomenę. Šios lėšos taip pat bus skirtos kitai svarbiai užduočiai - socialinė politika, socialinės paslaugos. Jų tikslas - užtikrinti, kad piliečiams nereiktų papildomai primokėti už krizės pasiekmes. Mes siekime, kad nuo krizės nukentėtų silpniausieji, ypač kai jie, ne jie sukūrė šią krizę. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes nesame vieniši kovoje su krize. Mes turėtume sukurti pagrindus ne tik naujam ūkio pagrindui, galvoti ne tik apie naują ūkio augimą. Mes norime sukurti naują šalį, e, praeitie mes kentėjome nuo spekulacijų, mm, buvo ieškoma greito pelno, rinka buvo dereguliuojama ir valstybė neturėjo jokios įtakos. Reikia keisti padėtį, reikia kurti naują pagrindą, reikia kurti naujus vaidmenis bei modelius, kurie būtų gyvybingi. Manyčiau, kad mes galime sukurti naują pagrindą ekonomikos augimui ir augimui, kuris remtųsi ne spekulacija, bet gerovės ir teisingo gerovės padalymu, kūrimu. Taigi mes kūrėme tam tikrą sinergišką modelį. Jis turėtų pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir jiems e, teigiam, teikiamų paslaugų kokybę. Mums reikia e, teis, naujos energetikos, mums reikia mokesčių sistemos, kuri būtų teisinga, kuri leistų suteikti piliečiams jiems reikalingas paslaugas. Taip pat mes e, norime naujos politikos švietimo srityje, kuri geriau padėtų perduoti žinias. Taip pat mums reikia tokios socialinės politikos, kuri leistų sukurti didžiausią pridėtinę vertę ir daug naujų darbo vietų. Žinoma, mūsų kompetencijos yra ribotos, bet mes vietos lygmenių turime įnešti svaro indėlį, kad sukurtume naują tvarumo modelį. Ačiū. Iš ties įdomus pasisakymas ir jūs aptartė labai daug klausimų. Nebejoju, kad gausite daug klausimų, ponė Merė. Dresdenas yra vadinamas Saksonų uh, regiono centru, daug ten stiprių pramonės įmonių. Taigi, ar žmonės galvoja, kad uh, subalansuotas ir žalias ekonomikos augimas būtų išeitis iš krizės? Ir ar jūs sugebėsite užtikrinti, kad toks modelis nesikeistų susidūrus su dabartiniais ekonomikos iššūkiais? Taigi ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Tikrai nėra savaime suprantama, kad savivaldybės atstovė čia sėdi mm, prezidiume ir atstovauja visas Europos savivaldybės. Tai yra puikus ir geras e, signalas, kadangi būtent savivaldybės seninijos yra ta vieta, kur kuriama kasdienė politika. O su nauja Lisabono sutartimi manau, kad mūsų vaidmuo dar labiau sustiprės. Taigi, į pirmąją klausimo dalį atsakysiu. Taigi, Dresdenas yra federacinė žemės sostinė ir e, ten verslo situacija yra tokia. Padėtis nėra labai bloga, viskas atrodo normalu, nėra. Žinoma, yra tam tikrų problemų, ypač elektronikos, automobilių sektorius, bet situacija stabili. Mums pavyko e, prarastą pridėtinę vertę kompensuoti kitose verslo sektoriuose. Ta mes pasiekėme pasitelkdami ilgametę bendradarbiavimą su verslu patirtį, taip pat suaktyvinome bendradarbiavimą su mokslo institucijomis, rėmėme verslą, pasiekėme daug naujų proveržių, ypač e, elektronikos srityje pasiekėme puikių inovacijų, taigi situacija pakankamai nebloga, nors krizė sunkiai. Kitas svarbus aspektas padėjęs mums išvengti skaudžiausių krizės e, pasiekmių, tai yra stabili vidurinė klasė. Kaip pamenate, E, po taikios revoliucijos e, rytų Vokietijoje tuometinėje buvo kreipiamasi į vidurinį sluoksnį, siūloma ieškoti tam tikrų neužimtų nišų ekonomikoje. Ši politika pasiteisino, nes dabar mūsų vidutinysis sluoksnis gali lengvai reaguoti į bet kokius naujus iššūkius ir tai tikrai atsiperka. Mums e, pavyko uh, užtikrinti gerą ekonomikos augimą pastaraisiais metais ir tapoma vienu iš dviejų didžiųjų Vokietijos miesto, kurio biudžete nėra skolų, o tai yra tikrai unikalus e, dalykas šiais laikais. Dresdenas, pasakysiu realistiškai, tikrai nenukentės nuo savo sėkmės. Manyčiau, miestas išgyvens šią krizę, išsaugos savo sukurtas struktūras mikroelektronikos sektoriuje. Trumpai pakomentos, regione maždaug 40 tūkstančių žmonių dirba 1200, 1200 įmonių, kurių dauguma e, specializuojasi mikroelektronikoje. Čia mes turime tikrą verslo centrą. Pastaraisiais metais jis susikūrė, o pridėtinė vertė sukūrima yra tikrai milžiniška. Be to, kokybė mm, produkcijos yra labai aukšta, puikus santykiai palaikomi tarp mokslo, pramonės bei valdžios struktūrų. Taigi mes matome, kad puikus bendradarbiavimas yra labai svarbus, savivaldybė puikiai bendradarbiauja su visais partneriais ir tai lėmė mūsų sėkmę. Be to, šiame pramonės bei verslo centre centre, nuolat ieškoma naujų tobulinimo galimybių, ieškoma naujų nišų, naujų rinkų. Kaip pavyzdys būtų organiniai šviestuvai, diodai, taip pat įvairios kitos pažangios technologijos Visi mūsų verslininkai yra labai angažuoti, visi supranta, kad sėdime vienoje valtyje. Dirbame kartu, e, suderindami veiksmus, taip pat ir su kaiminamėmis mm, žemėmis, taip pat ir su Saksonijos federacinė žemė, su Vokietijos federalinė vyriausybė. Žinome, kad kai kurie projektai beje yra remiami ir iš ES lėšų. Mes tikrai sėkmingai sugebėjome įsisavinti pastaraisiais metais Dresdenė ES lėšas. Tai tikrai padėjo mm, pagerinti dar labiau mokslinių tyrimų sritį. Čia norėčiau dar pabrėžti, kad e, esame labai dėkingi už kai kurios, kai kurias naujas tendencijas. Briuselis nesenai paskelbė, kad palaikys e, pačias e, naujausias technologijas, skirs jums ypatingą dėmesį ir e, mes turime tikrai tokias technologijas remti, skatinti. Tai be abejo leis mums puikiai atrodyti tarptautinės bendruomenės atžvilgių nes be abejo, kad be esminių bei pagrindinių technologijų bus labai sukurti mūsų ateitį. Um, the... Labai ačiū, ponė Merė. Kągi išklausėme regionės valdžios atstovus. About, about learning atvirose dienose mes mokomės vieni iš kitų, mokomės iš pažangiaus patirties, mokomės būdų kovoti su krize. Dabar norėčiau kreiptis į a, mūsų kalbėtojus ir paprašyti pagalvoti apie tai, ką pasakė mūsų pagrindiniai du pranešėjai ir šios dienos kalbėtojai dėl um, poveikio politikai, dėl politikos formavimo. Pavyzdžiui, dėl ekonomikos krizės, ar reikia daugiau lankstumo programos, reikia paspartinti jų gyvendinimą, kaip tokius trumpo laiko tarpio um, sprendimus galima derinti su vidutinės trukmės prognozuojamumu, kuris yra reikalingas uh, struktūriniams fondams planuoti, ar galima šios du dalykus suderinti įgyvendinti. Uh, Aš manau, kad lankstumo poreikis sėtinas ne vien tik tai su mm, trumpalaikiu laikotarpiu, bet gal netgi labiau su ilgalaikiu laikotarpiu, nes trumpalaikiu laikotarpiu mm, dažnai viskas jau yra apspręsta ir sunku keisti, tuo tarp ilgalaikiu laikotarpiu turime daugiau galimybių prisiderinti prie kintančių tendencijų. Apie tai mm, ponas pirmininkas kalbėjo minėdamas tai, kad regionai turi labiau įsitraukti į Lisabonos procesą, kad būtų atsižvelgta į regionų mintis, novatoriškus sprendimus. Jis minėjo tai, kad na, gal nepakankamai yra prisimama autoristė už Lisabonos projektą, tą trūkumą reikia įveikti. Mm, Pane ministro pirmininko pavaduotoja taip pat kalbėjo apie Mm, vietinį sprendimą, regioninį sprendimą, netgi makroregioninį sprendimą, pavyzdžiui, Baltijos jūros strategiją. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų tą lankstumą sėti ne tik tai su drobalaikiu, bet ir su ilgalaikiu laikotarpiu. Ir, na, gal e, rizikinga būtų nesutikti su pirmininku, su savo pirmininku, bet, na, ne dėl tos priežasties aš pritariu jam. Aš pritariu jam todėl, kad tikrai matau to poreikį Aš netgi žengčiau dar vieną žingsnį į priekį ir sakyčiau, kad reikia daugiau regiono dalyvavimo, taip pat ir planuojant išteklius, bet taip pat reikia ir daugiau atsakomybės, atskaitomybės iš regionų. Jeigu regionams yra perdodama daugiau galių, tai regionai turi būti ir labiau atsakingi ir atsiskaityti už rezultatų pasiekimą, už finansinę, fiskalinę discipliną. Mes žinome, kad struktūrinių ir sanglaudos fondų panaudojime dar yra pažeidimų. Ir noriu pasinaudoti šią progą ir pasakyti, kad reikia daugiau galių regionams, bet reikia taip pat ir daugiau atsakomybės už fiskalinę kontrolę, fiskalinę drausmę, finansinę drausmę. Ačiū, ponė Hübner. Kai jūs dirbote regionų politikos komisarė, jūs tada jau inicijavote, kaip mes girdėjome iš kalbėtojų, įvairių žingsnių, kaip galima būtų supapratinti tas procedūras. Tas itin aktualu krizės akivaizdu. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų, ką komisaras sakė, reikėtų dabar daugiau atskaitomybės, paprastumo, kad reikia taip, ar jūs galvojate, kad pakankamai yra padaryta, ar jūs galvojate, kad reikia ir daugiau žingsnių ir gal čia jūs naujose pareigose dirbdama galėtumėm kažką truputėlį daugiau nuveikti. Manau, manau, kad reikia galvoti apie ilgalaikį procesą ir tą pradedame su, su paprasnimo veiksmais ir su kitais pasiūlymais teisės aktų prieimimo srityje, kai nekalba apie šios srities politiką. Ir manau, kad seniausiai toje srityje dirbantis atsimasi, kad mes kalbame apie politikos supaprastinimo būtinumą jau daugelį metų, bet tik tai, kai Europos ekonomika, realiai ekonomika ištiko krizę, tik tuomet visos institucijos sugebėjo susitarti. Uh, ir tas procesas tapo realybę. Aš nežinau, ar mums būtų pavykę e, visą tai išspręsti be krizės. Tačiau taip pat noriu pridurti, kad e, ne vien tik tai uh, Reikia pasakyti, kad reikalinga tą politiką supaprastinti, padaryti lankstesnę, avansuoti kažkurias tai lėšas, nukreipti tiksliškai lėšas į kažkokias išmintingas investicijas. Bet iš esmės reikia peržiūrėti tas, ta, ta, tas lėšas, kad tai būtų ilgalaikės struktūrinės lėšos, iš tikrųjų finansuojančios tokią politiką ir tokias programas, kurios būtų paremtos vystimosi mm, strategija vietos regioninių nacionalinių nacionaliniu lygmeniu. Manau, kad politikos formavimas realiai lėmė tokią politiką, kurios potencialą galima panaudoti krizės akivaizdu, nes iš tikrųjų šios krizės nereikėtų atsijėti nuo ilgalaikio tvaraus vystimosi, nes ši krizė taip pat yra ir struktūrinė krizė. Ši krizė baigsis laiminga pabaiga tik tai tuo met, jeigu mes rimtai pažvelgsime į naujas investavimo galimybės, apie ką um, taip pat. Uh, pirmininkas e, Lopes Alvarės kalbėjo Baskų krašto kontekste. Iš tikrųjų, tai turi būti orientuota į prioritetus, e, priderinta prie dabartinių iššūkių, su kuriais susiduria Europos ekonomika šiandien. Ta politika iš tikrųjų ir gali būti panaudota per struktūrinius strateginius požiūrius, kad iš tikrųjų, ne vien, kad nebūtų išstumiamos privačios investicijos, o priešingai pritraukiamos privačios investicijos. Tai yra ilgalaikis finansavimo instrumentas, kuris leidžia spręsti krizę, nes tai taip pat ir investavimo lėšų krizė, nes bankų vis dar, bankai vis dar neatsigavo, vis dar nesusitvarkė savo balansų ir vis dar negali suteikti pakankamai lėšų vartotojams ir taip pat ir tų lėšų, kurias jie gavo o, iš valstybės kaip parama. Taigi vis dar reikia galvoti apie tą išbridimo iš krizės strategiją toliau, nes Europai realiai reikia tokios strategijos. Yeah, um, um, Taigi, kalbėtojas mikrofonas išsijungia. This one works. That's... Voila. Okay, we're... Na, atrodo, radau mikrofoną, kuris veikia. Taigi, ponė pirmininkė, jūs sakėte, kad niekas nepradeda statyti namo nuo su, stogo. Tačiau žiniasklaida daugiausia dėmesio skiria būtent stogui, būtent G20 susitikimui kitiems tarptautiniams formas. Kokį ryšį jūs išvelgia tarptų tarptautinių diskusijų, netrukus vyks susitikimas dėl klimato kaitos, dėl tų sus, tarptų sustikimų ir regionų veiksmų. Ar yra kažkoks ryšys tarp šių dviejų pusių? Ar e, tai, ką regionai veikia, atsispindi tarptautinėse diskusijose? Ačiū. Tikrai vis labiau bandom atsižvelgti į vietos valdžios lygmenį, tačiau kol kas pastangų per mažai. Ir žinome, kad dažniausiai įsakymai nuleidžiami iš viršaus vietoj to, kad įsiklausoma, kad būtų įsiklausoma tai, ką nori pasakyti regionui. Artimiausių metų vietos valdžia ir visi regionai stipriai turės kovoti su finansinė krize. Noriu pasakyti, kad maždaug du trečdaliai visų viešųjų išlaidų ir investicijų yra atliekama vietos lygmenių. Taigi, reiktų pabrėžti, kad tam, kad pasiektumėme globalių tikslų, turi geriau bendradarbiauti visos institucijos su vietos bei regiono valdžios struktūromis. Manyčiau, kad vien tik siekdami tų tikslų turėsime susidurti su tokia situacija, kas jau prieš kiek keletą minčių buvo pasakyta, būtent, kad sanglaudos politika yra pats svarbiausias instrumentas siekiant globalių tikslų. Labai turiu aiškę nuomonę šio klausimu. Sanglaudos politika turi būti taikoma kiekvienam regionui. Kita problema pernelik didelis susiskaldimas tarp atskirų ES programų. Labai gerai galvoti apie tai, ką darysime su Lisabono strategija po dešimtųjų metų, tačiau mes turime šią diskusiją susėti su kitomis vykstančiamis programomis. Ir pažvelkime į vieną svarbiausių mūsų atvirų dienų klausimų - novatariškumą. Iš kur atsiranda naujos idėjos? Iš mūsų pavyzdinių centrų, iš universitetų. Taigi iš tų vietų, kur mes užtikriname evoliucijos testinumą. Ir peržiūrint biudžetą, mes turime galvoti, kad mes tą darome ne tik dėl to, kad e, mes čia visi tokie gražus regioninio komitete esame susirinkę, bet dėl to, kad to reikia Europos piliečiams. Tokia yra realybė. Tai nėra kova tarp institucijų. Kai mes žvelgėme į sutartis ir tikrai džiaugiuosi, kad mano ponas Vanys Teleroj, mano geras draugas, kiti EP nariai čia mūsų klausosi. Taigi, EP su naujoje sutartimi gaus papildomų galių, turėsime naują institucinę sąrangą. Tačiau tos sutartys nėra savitikslės. Mes norime užtikrinti, kad visos suinteresuotos pusės būtų atstovaujamas visi piliečiai. Ir tai nėra tiesiog e, teorija ar tušti žodžiai. Pažvelkime, ką e, mūsų komitetas, ką ECOSOC komitetas darė pastaraisiais metais, buvo ieškoma <clears throat> pragmatiškų sprendimų. Ir kaip aš nuolat sakiau ir kalbėjau ponai Barozo, jeigu atsižvelgsime į regionų poreikius, pasieksime daugiau. Aišku, kad po EP rinkimų, kai vos 43 procentai rinkėjų atėjo, turime kažką daryti. Taigi mes norime, kaip regionai, veikti, priimkite mūsų indėlį, būkime lygiateisiai partneriai, nekovokime tarpusavyje. Ačiū. Taigi dabar įsijungs visi mūsų dalyviai į diskusiją. Taigi labai griežtai turėsiu traktuoti jūsų kalbėjimo laiką. Jau nemažai norinčiųjų pasisakyti užsiregistravo. Todėl e, suteiksiu jums kiekvienam po minutę ir jeigu reiks, aš jūs tikrai turėsiu nutraukti. Tačiau pirmiausia tie, kurie jau yra užsiregistravę ir gal Kas norėtų pasisakyti, pakelkite ranką, kad žinočiau, kiek yra norinčiųjų. Taigi, vienas iš sąrašo ir vienas iš salės. Mercedes Brezo, Piemonte regiono vadovas ar vadovė. Ačiū. Kaip jau buvo pasakyta, mes išgyvename ekonominės krizės laikotarpį ir tokiais laikais piliečiai pirmiausia žvelgia į tuos, kurie yra atsakingi už sprendimų prieimimą vietos ir regionų lygių. Mano regione buvo imtasi ypatingų priemonių tam, kad investicijos būtų skatinamos ne tik į atsinaujinančius energijos šaltinius ir subalansuotą tvarę transporto raidą, bet ir į įmonių, raidą, įmonių paramą e, krizės laikotarpiu. Aš visų pirma norėčiau išklausyti e, šiek tiek daugiau pamastymų iš komisijos nario pusės. Kaip mes galėtume sušvelninti priemonės dėl bendro finansavimo, e, pasinaudojant socialiniais fondais? Kaip žinome, ES e, atlieka labai svarbu vaidmenį e, remdama projektus, kuriais siekime padėti neturintiems darbo arba kuriant naujas darbo vietas, taip pat ir ekologiškoje žaliojoje ekonomikoje. Antras dalykas. Aš norėčiau pabrėžti, kad net nors ir labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų regionų per sienas, vis tik tai labai daug valstybių vėluoja, dėlse, realiai įgyvendidamos konkrečius planus. Manau, kad čia mes galėtume paspartinti veiklą, nes mums tai yra labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Kažkas jau iš anksto buvo užsirašę kalbėti. Kaski čia buvo? <clears throat> Eh, Labas vakaras. E, aš esu Francis Letra ir aš esu. E, miesto su 116 tūkstančių gyventojų meras ir kartu su kitais e, Ispanijos merais čia atstovauju 800 Ispanijos savivaldybių. Vieną mintį norėčiau iškelti visiems dalyviams ir kalbėtojams. Krizės laikotarpiu susidėrumo principas turi būti įgyvendinamas visapusiškai. Manau, kad kai kuriuose valstybėse yra išimčių. Jeigu pažvelgtume į Ispaniją, pamatytume, kad taip tikrai nėra. 78 metais buvo priimta konstitucija, greitai švesim, ar jau, ką tik šventėme jos e, jubiliejų ir e, matome, kad pagal konstituciją bendruomenėms vietos, bendruomenėms yra suteikiama daugiau galių. Ir labai daug galių yra perkelta iš regionų į vietos valdžią regionų autonominės valdžios institucijos neretai gauna papildomų įgaliojimų iš centrinės valdžios. Tačiau krizės metu žmonės kreipiasi į mus, į merus, nori, kad mes reaguotume ir išspręstume atskiras problemas politinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, socialinė politika turi būti panaudojama sprendžiant imigracijos problemas. Pažvelkime į Andaluziją. Mūsų nedarbo lygis nepaprastai aukštas. Be abejo, negalime išspręsti visų problemų per subsidiarumo principą. Turime būti konkurencingi, e, plėtodami žinių ekonomiką, kurdami inovacijas, plėtodami mokymo švietimo galimybės. Mano miestas vykdo savo užimtumo ir socialinę politiką. Be to, mes atsižvelgiame į klimato kaitos suvaldymą, suvaldymo reikiamybę. Bandome propaguoti inovacijas, žinias ir panašiai. Bandome sukurti uh, E, kompetencijos centrus. Tokias iniciatyvas mes skatiname todėl, kad žmonės prašo, kad mes tai padarytume. Aš manau, kad regionai turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad susidarimo principas būtų gyvenamas visur. Ačiū, pažiūrėkime, ką tribūnoje sėdinti žmonės galės vėliau apie tai pasakyti. O dabar suteiksiu žodį Konstans Krell, kuris yra Europos parlamento narys. Ačiū, sėdžiu štai čia. Norėčiau regionų plėtros komiteto vardu padėkoti už padarytą įžangą. Turiu klausimą komisijai. Kiek milijonų eurų jau buvo sumokėta pagal paspartintą procedūrą, kuriam parlamentas taip sparčiai e, pritarė, kokią naudą tai davė regionams, kiek veiksmų regio, programų iš regionų jau atsidūrė komisijoje ir ar buvo pasinaudota galimybėmis socialinių būstų statyboje, pavyzdžiui, ir kelioms programoms jau buvo pritarta. Ir dar trumpa pastabėlė. Mes išgirdome dviejų puikių m, mm, regionų atstovų pasisakymus. Vieno Dresdeno mano rinkimo apylinkės merė kalbėjo, tikrai džiaugiuosi dėl to. Ir manyčiau, kad e, kad šie region, šių regionų vystimasi būtų daug stipriau ES per sanglaudos fondus rėmusi. Ir jeigu mes žiniasklaidą pasitelktumėme ir pabrėžtumėme e, tikrai mm, visą es pagalbos mastą, pasiektumėme, kad daug daugiau žmonių ateitų balsuotų. Turime užtikrinti, kad e, e, tie mm, svarbus sprendimai, kuriuos mes prieimame, pasiektų ir piliečių ausis. Manyčiau, tai yra be galo svarbu. I will... I will Dabar steiksiu galimybę dviems dviems prelegentams e, sureaguoti, bet dabar dar e, klausimų. Ar dar kažkas tai, kas nepasakėte anksčiau, kad norite pasisakyti, ar dar kažkas norėtumėte pasakyti? Štai visai gale salės, prašau. Pažu eną temą, para polisovaro. Eh, Noriu užduoti labai svarbų mums klausimą. Tai yra uh, klausimas susijęs su investicijomis į žemės ūkio produkciją. Tai yra problematika susijus ne, svarbi ne vien tik tai Graikijai. Tai yra invest, investicijos, kurios padarytos iš įvairių programų, dotacijų ir taip toliau. Ir um, Ispanijos, Italijos, kitų šalių kolegos štai jau pasistakė įvairiais klausimais. Taigi dabar panašu, kad uh, to, dėl tų, tos investicijos neduos jokios naudos. Tai noriu paklausti tos priemonės skatinančios e, elektroninių namų apyvokos reikmenų paklausos, paklaus ir e, pasiūlą, e, tos priemonės yra labai didelės, labai daug tos paramos yra skiriama, tačiau, pavyzdžiui, paramos, kuri padėtų paskatinti žemės ūkio produkcijos paklausą, ypač iš viduržėmių jūros regiono, jų yra nedaug. Flo Kluklas, who's from Klauklas iš Liverpulio. Norėčiau paklausti, kur jūs esate. Minutėliai išėjo Paul Donahue. Quinn tarybos atstovas. Would... Mūsų grupės vardu noriu pasveikinti visus jūs ir kaip airis noriu pasinaudoti šią progą ir išsakyti keletą um, pastabų dėl uh, tokio garsaus airių balso išsakymo referendume aną savaitgalį. Mes tikrai būt, norime būti Europos širdyje, mes norime jaustis ES dalimi, tačiau kampanija airijoje buvo labai sudėtinga ir man paaiškėjo, kad iš tikrųjų labai trūksta informacijos. Informacijos apie tai, kas vyksta Briuselėje ir, ir tikrai um, mažai eilinis pilietė suvokia apie tai, žino apie tai. Reikia prisiderinti prie to, ką nori žmonės išgirsti, kokie yra jų poreikiai, ko, ko yra tikimas ir laukiama uh, miestuose ir rajonuose jeigu mes kažką pasimokėme iš airių patirties, Tai turėtų būti tokia pamoka. Airiai, kai nieko nežinojo, jie balsavo ne. Tačiau, kai airiai buvo informuoti, jie visi masiškai pasakė taip. Taigi, aš noriu paklausti komisijos, ar jūs pritarėte, kad tikrai labai trūksta informacijos apie tai, kas e, vyksta Briuselėje, kad mūsų eiliniai piliečiai nėra pakankamai informuoti apie ES tikslus ir darbus. Ir dėl to yra neigiamai, e, mūsų, mūsų piliečiai neigiamai vertina ES. Ar jūs sutinkate, kad trūksta tos informacijos? Ir jeigu sutinkate, tai gal tada komisija galėtų pasakyti, ką jį ketina daryti, kad tas informacijos deficitas būtų mažinamas. Manau, kad tai klausimas aktualus daugeliui uh, prelegentų. Šonkelį uh, parlamentarų suteiksiu žodį. Ačiū, aš irgi iš to paties regiono. Uh, kaip ir kolega Donahiu, tik tai aš esu parlamento narys. Aš noriu padėkoti ponui Vanderbrandui ir pirmininkui Barosu už jų e, malonės pastabas, už padėkas Airijai. Aš noriu pasakyti ačiū Europai, nes iš tikrųjų be jūsų paramos ir palaikymo vargu ar nebūtų buvę taip, kad Lisabona vėl būtų atmesta. Baroso vėl buvo atvykęs į e, Limerok ir kalbėjo apie finansavimą, apie paramą tiems, kurie prarado darbus. Iš tikrųjų, tai parodo, ką Europa gali padaryti Airijai. Dabar noriu paklausti. Deja, kai, kai eina kalba apie tai, kaip iš neturtingo regiono pavirsi turtingu, didžioji e, dalis šį indėlio tai yra Europos parama. Aš manau, kad e, tai pasakytina apie įvairius Europos regionus. Aš noriu paklausti, ar, regi, ar komisija ketina pakeisti regionų priskirimą kategorijoms, nes Airijai reikalingas finansavimas šiuo metu, kai patirėme krizę, kad ir laikinai, kad galėtumėm vėl pasiekti reikiamą lygį. Ačiū, aš matau, kad daugiau yra norinčių um, užduoti klausimus, tai bus kitas klausimų raundas, o dabar prelegentams noriu suteikti galimybę atsakyti. Kreipiuosi prelegentus, pasirinkite, kuriuos klausimus jūs norėtumėte atsakyti, kad dar paliktumėm laikui ir antram klausimui raundui fondui. Aš nežinau, kas norėsite pradėti, ar um, Baskų atstovas, ar merė. Primera. Taigi, du klausimus norėčiau paliesti. Pirmiausia, ES dalyvavimas mūsų regione. Tai šis dalyvavimas tapo pagrindu ekonomikos augimui 90-metyje, tuomet Baskų sritis E, buvo milžiniškos krizės akivaizdoje, bet e, su pagalba mes sugebėjome diversifikuoti savo ekonomiką, kai kurios rytis buvo stipriai nukentėjusios, bet europiniai pinigai padėjo. Baskai yra proeuropietiški ir šios tendencijos nekarta buvo patvirtintos. Mes Norime vieningos Europos, norime kompetitingos Europos, kuri dalintų iš, iš savo išteklius tiems, kam jų labiausiai reikia. Europos biudžetas dėje yra pakankamai kuklus, sakyčiau. Manyčiau, kad reiktų jį investuoti į ten, kur jis atneštų didžiausią europinę pridėtinę vertę skirti tiems regionams, kurie yra silpniausti ir tie regionai, kurie sugebės įrodyti, kad reikia, jog Europa padėtų būtent jiems ir padėtų jiems problemas spręsti. Taigi šie regionai turi gauti reikalingus pinigus. Čia aš daugiausia turiu omeny struktūrinius fondus, kurie gali stipriai padėti skurdžiausiam Europos regionams, galėtų vystyti tarptautinius projektus kurie išties būtų europiniai. Galiu atsakyti Malagos merui, esu tikrai didelis subsidiarumo šalininkas, bet į viską reikia žiūrėti pasitelkiant bendrą supratimą. Reikia efektyviai dirbti. Aišku, kad jūsų apibūdinta situacija mm, nėra būdinga visai Ispanijai, situacija skiriasi. Žinome, kad kompetencijos skirtingiose regionuose ir autonominėse regionuose yra netos pačios, bet seninėje ar savivaldybė yra ta institucija, E, į kurią pilietis pirmiausia kreipėsi. Todėl nu, turime priar, norėtume priartinti Europą prie piliečių, turėtume ypatingą dėmesį skirti savivaldybėms. Reikia tam skirti ir papildomų lėšų, kad šių tikslų būtų pasiekta. Ačiū. Taigi, ponė merė, žodis jums. Ačiū. Keletas žodžių dėl euro regionų. Pritariu jums visiškai. Ir čia ir tai patenka į mano mm, atsakomybės sritį, mano žemė ribojasi su Čekija ir Lenkija. Mes turėtumėme daugiau galvoti apie tarptautinį bendradarbiavimą ir beje mes mm, jau skiname tokio bendradarbiavimo vaisius. Turime siekti, kad ištisi regionai dalyvautų projektuose ne tik pasienio regionai tarpusavėje, bet ir e, regionai esantis e, ne prie sienų. Reikia tikrai pasinaudoti esamais pavyzdžiais ir juos pritaikyti. Kolegai iš Malagos noriu e, pritarti. Aš savo įžanginėme pasisakėme pažymėjau, kad iš ties politikos įgyvendinimas ir vyksta savivaldybėse. Čia būtų galima pagalvoti apie platesnius įgaliomis, bet Vokietijoje, Saksonijoje pastaraisiais metais mes turime pakankamai daug galių įvairiose sritise ir me, me, mums pakankamai gerai pavyksta bendradarbiauti tiek su federalinė žemė, tiek su visa Vokietijos federacinė vyriausybė. E, Dar noriu atsakyti kolegijai iš Vokietijos. E, reikia informuoti žmonės ir tą turėtumėme daryti mes visi. Kasdien turime galimybių, jų neturėtume praleisti. Tikrai neprieštarauju jūsų nuomoniai. Maničiau, kad būtent Vokietija ir Saksonija pastaraisiais metais tą nuolat ir pabrėžė ir pirmininkavimo metais buvo nuolat kalbama, kad ES yra labai svarbi Vokietijai, kad finansavimas ir iš ES fondų yra labai svarbus. Tačiau ne viskas yra gera ir gražu. Reiktų mm, ES daugiau pagalvoti apie biurokratijos e, mažinimą e, Edmund Stoiber parengė visiškai nesenai savo ataskaitą. Vietos valdžia susiduria ypatingai sunkiai su biurokratija ir verslui tai kelia papildomų sunkumų. Jeigu biurokratija sumažėtų bent šiek tiek, mums tikrai būtų daug lengviau. Ačiū. Pone komisarė, trys klausimai dėl informacijos trūkumo. Taip pat dėl bendro finansavimo įtakos buvo užduotas tiesiogiai jums ir dėl to, kad mažėjantis, mažėjančios pajamos iš mokesčių apsunkina bendro finansavimo. Taigi, ką atsakysite? And, uh, that... Aš norėčiau pasakyti, kad komisija yra pasiūlysi du paketus, kuriais niekiama supaprasinti finansų E, įgyvendinimą pagal Europos socialinį fondą ir Europos regioninį fondą. Pirmas paketas, kuris jau buvo priimtas, leidžia avansinius mokėjimus greičiau suteikti. Ir šiais metais papildomai 6,25 milijardai eurų buvo suteikti valstybėms narėms. Kitos šio paketo nuostatos buvo susijusios su veiklos programų pakeitimu, e, įplaukų projektams surinkimo pagreitinimą. įvairių projektų e, finansavimo slengščio padidinimas iki 50 procentų. Tai supaprastina bendrai sanglaudos politiką. Taip pat komisija pakeitė kitą pasiūlymą - šimtaprocentinis bendras finansavimas Europos socialiniam fondui. Tačiau tą komisijos pasiūlymą valstybės narės sukritikavo ir dabar ieškome alternatyvių sprendimų. Taigi, tiek galiu pasakyti apie Europos socialinį fondą ir struktūrinį fondą. Trumpai norėčiau aptarti informacijos tokos problemą. Be bejonės, komisija yra geras atpirkimo žys ir mes negalim, žinoma, apsimti valstybių narių, regionų, vietos valdžios ar žiniasklaidos atstovų atsakomybės ar tam tikrų asmenybių, politinių figūrų atsakomybės. Ne tik Europos komisijai turi rūpėti Europos sukūrimas. Visi mes tuo turim rūpintis. Todėl taip, aš sutinku, kad informacijos trūko, tačiau tą informacijos toką turi užpildyti daugelis veikėjų, ne tik Europos komisija. Paskutinis klausimas dėl e, kriterijų taikomų paramai gauti. Niekas čia nepasikeis, jokių paslapčių nėra, bent jau ir nepaisant to dėl Airijos e, referendumo rezultatų, niekas nesikeis bent jau iki 13 metų. Pone Hubner, prašom. Two, two issues, to... Trumpai du klausimai. Sėdžiu šalia pačiai Lopes ir galiu pasakyti, kad Baskų kraštas rado savo priemonių veikti. Aš manau, kad tai yra būdinga grinai Baskų kraštui. Daugeliu Europos regionų vis dar kyla patrauklumo problema. Prisiminkim, kas buvo prieš keletą metų, kas buvo. Buvo diskutuojama dėl Guggenheimo muziejus. Niekas nesuprato, kad tokiu būdu galima prisidėti prie regionų raidos. Taigi, jeigu mes galvom apie regiono patrauklumą, apie jo įvaizdį, regionas turi turėti galimybių ne tik pritraukti žmonės ten gyventi, bet ir investuotojus. Todėl pastaraisiais metais ir Europos komisija, ir Europos parlamente buvo kalbama apie tai, kad vietos valdžia ir regionai turėtų geriau suprasti, jog jiems būtina tapti patrauklesniais. Antras dalykas informacijos toka. Manau, kad tai yra lėtinė lyga ES. Ištisus dešimtmečius kalbam apie informacijos toką. Šiandien vėl tas klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. Ir rezultatas tas, kad vietos administracija vis dar nedalyvau, nekalba pakankamai ES. Kol to nebus padaryta, tol nieko nepasieksime. Žmonės nepatikės tą informaciją apie ES, jeigu ji neteis iš artimiausių šaltinių. Manau, kad Europoje per daug dažnai bandom kaltę mėtyti nuo vienų ant kitų, bet galutinis rezultatas yra tas, kad informacijos deficitas egzistuoja. Subsidiarumas, labai trumpai. Žinote, kad subsidiarumas e, yra vis dar ES politinės struktūros nacionalinės kompetencijos užtikrinimo principas. ES ieškoma politinių sprendimų, o sanglaudos politikoje per pastaruosius metus buvo vadovavimasi strateginiu požiūriu. Taigi bandėme vykdyti centralizuotą politiką. Ir tokiuose miestuose kaip Dresdenas yra stengiamasi uh, parengti savo vystimosi strategiją, vadovaujantis tokia centrinė politika. Aš manau, kad subsidiarumas papildo e, ES politiką. Be, ir galiausiai žinote, kad nacionaliniu lygiu turi būti sukurti reikalingi veiksmai. Ir aš sutinku, kad be vietos pastangų krizės neįveiksime. Well, uh, uh, uh Malagos meras pažymėjo labai įdomų aspektą. Visi prisimenate Briugėje pasakytą Margaret Thatcher kalbą. Sprendimų prieimimas ne Bruselio reikalas. Tai turi būti daroma Londone. Tada subsidiarumas baigėsi. Na, mes žinoma netaip galvojame apie artimumą ir subsidiarumą aš esu absoliučiai už tai, kad būtų institucijų viduje balansas kitaip sureguliuotas. Ir vietos merams turi būti suteikta daugiau įgaliojimų. Prisiminkime. Merų administracija prisideda prie klimato kaitos ir energetikos problemų. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad tokie veiksmai gali būti matomi vietos lygiu. Nes būtent to lygmens administracija mato, kad 70 procentų klimato kaitos, pavyzdžiui, padarinių e, atsispindi vietos lygiu. Energetika turėtume geriau informuoti, kas iš kur ateina. Neužtenka visą laiką šnekėti tik apie informacijos stoką ir komunikacijos problemas. Egzistuoja daug problemų, viena iš jų yra struktūrinė. Institucinių požiūrių yra neįmanoma sukurti vieną dokumentą ar vieną interneto svetainę, kurie atspindėtų viską, kas vyksta visose institucijose. Tai yra nerealu. Užtenka tik aiškiai pasakyti, iš kur kokia informacija ateina mano. Aš dažnai sakau, kad mes galime naudotis ES kaip automobilio įvaizdžių. Europos komisija yra variklis, kuras yra Europos parlamentas, o visas rėmas yra Europos taryba. Tačiau tam, kad Europa veiktų, reikia ratų, o ratai yra vietoje. Būtent todėl regionų komitete vietos ir regionų administracija yra ne tik įtraukiama į pasaulinį projektą, bet ir e, ji naudojama yra kaip ratai, leidžiantis projektų judėti į priekį greičiau. Paskutinis aspektas. Lanksesnių projektų propagavimas. Ankstesnių projektų įgyvendinimas. Aš kaip vicepirmininkų vadovas galiu pasakyti, kad kiekvienas miestas ir kiekvienas regionas turi bent vieną pranašumą. Ir labai svarbu tą pranašumą išryškinti, būtent to reikia. Tada padėtis pagerės ženkliai. Ačiū. Ačiū, ponios ir ponai. Beliko 10 minučių. O dar ar 5 ar 6 žmonės nori pasisakyti. Todėl prašyčiau e, visų kalbėti kuo trumpiau. Gal dar porą galėsim papildomai suteikti žodį ir paskui suteiksiu žodį mūsų tribūnai sėdinti žmonės. Ponas Šnader iš Saksonijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, e, Europos liaudės partiją regionų komitete mm, norėčiau pakalbėti ir jai atstovauju. Pirmiausia, tikrai džiaugiuosi dėl mm, Airijos referendumo rezultatų. Manyčiau, kad mūsų sustikimo tema yra puiki mm, globali krizė regionų atsakymai. Iš ties krizė globali, bet kiekvienas regionas skirtingai nukenčia nuo krizės. E, stiprieji vienaip, silpnieji kitaip, todėl reikia ir skirtingų atsakymų rasti regionuose. Dėl to regionams reikia įgaliojimų, tas buvo ne kartą pasakyta. Daugia sluoksnė valdymo sistema turi būti dar labiau patobulinta. Žinome, ponė Hübner pastaraisiais metais daug pažangos pasiekta, tačiau Barka pranešimas įrodo, kad reikia dar veikti, yra daug trūkumų, regionai turėtų turėti e, didesnį lankstumą siekdami e, bendrųjų Europos e, tikslų. Ir vienas iš tokių tikslų būtų kova su krize. Tai vienas aspektas. Antrasis aspektas, komisijos pirmininkas savo gairėse daug kalbėjo apie socialinę sanglaudą. Tas pasakytina ir apie žmonių priežiūrą. Tačiau, kai mes panagrinėsime socialinius fondus, Taigi mes su struktūriniais fondais dirbame ir juos, jais pasinaudojame ir mano silpname regione pasitraukus verslininkams išsilavinę žmonės tiesiog turi bėgti paskui tos verslininkus į kitus regionus. Taigi vėl atsidūrėme e, prie sudužusios geldos. Todėl turėtume ateityje daugiau galvoti, kad auganti ekonomika turi sukurti daugiau darbo vietų. Van Nistelrooy. Ačiū, ponas Van Nistelrooy, parlamento narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Liuk van den Branden kalbėjo apie inovacijų būtinybę. Ir viena iš tokių inovacijų yra mūsų šiandienos diskusijos čia, demo, demokratijos salėje, šiame pastate. Taigi mes pradėsime nuo inovacijų, pradėsime diskusijomis. Reikia ieškoti, kaip priartinti Europą prie piliečių. Ponas Baroso kalbėjo, kad reikia labiau įtraukti regionus į sprendimų prieimimą, kaip ir apskritai visus valdžios prieimimo sluoksnius. Tačiau aš kai ko pasigendu, mums reikia Europos atsakymų į krizę. Mes kalbame apie daugą. Ir mes turėtumėm pagalvoti, ką regionai gali nuveikti, kovodami su visuomenės senėjimu, e, klimato kaita ir panašiai. Tačiau panašios diskusijos daugiausia vyksta aukščiausių lygmenių, regionai paliekami nuo šalyje. EP pateikė naujausią biudžeto projektą, kuriame regionams skiriamas didesnis vaidmuo. Aš nežinau, ar regionų komiteto pirmininkas ir ar komisijos e, narys kažką čia galėtų pasakyti. Reikia užtikrinti, kad regionai kaip man aktyviau dalyvautų sprendimų priėmime. Dabar Katrin Grey, parlamento narė. Ačiū, kas teikė žodį. Aš norėčiau pakalbėti apie ultraperiferinių regionų klausimą. Dažnai apie juos pamirštame. Tačiau svarbu kalbėti apie jų potencialą atsinaujinčio energijos šaltinių srityje, taip pat um, visuomenės tinklo kūrime, smulkių, mik, um, mažų įmonių kūrimo srityje ir kai eina kalba apie tvarius atsinaujinimo projektus. Iš tikrųjų, tai um, tvarios, tvaraus vystimo mokymosi pavyzdys, kaip panaudoja, iš tikrųjų svarbu, kad e, žmogiški ir energetiniai ištekliai būtų um, analizuojami tvariai ir kad būtų galvojama apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Uh, labai svarbu, ypač kai galvojame apie tai, kad mūsų tikslas yra užsitikrinti e, nepriklausomybę energijos rytyje ir, ir galvojame apie kovą su klimato kaita be kai eina kalba apie e, vietos bendruomenę, su smulkų verslą, kooperatyvus, tos, tuos, kas yra socialiai atsakingi už vietos visuomenę, juos labai svarbu remti. Ir krizė priverčia mus pagalvoti apie tai ir iš naujo pamastyti, Um, kad tiems regionams reikia labiau pritaikyto jų specifikai vystimosi modelio, kad um, jų potencialą būtų galima panaudoti. Ir tokiu naujų pagrindų būtų galima galvoti tada apie tvarų vystimasi. Iš tokio požiūrio taško aš norėčiau paklausti, kaip regioninė politika galėtų padėti užtikrinti uh, tvaraus vystimosi projektų įgyvendinimą būtent tokiuose regionuose. Ačiū. Ačiū ir dar vienas rašė ir Risto Evel, ar dar norėsiu porai e, suteikti žodį. Parlamento, Europos parlamento narys, prašom. Euroopassa on alueellisten pienten pankkien verkosto Europoje egzistuoja smulkių regioninių bankų tinklas. Po finansų krizės e, paskolų išdavimo taisyklės e, tarptautiniu mastu sugriežtės. Valdžios institucijos pagristai atkreipia dėmesį į stambiuosius veikėjus ir E, mini tarptautinės ataskaitas. Tačiau Europos komisija turėtų pasirūpinti, kad taikomos priemonės neturėtų per daug griežtų pasiekmių mažiems regioniniams bankams, kurie yra raidos varomoji jėga, ne jie sukėlė krizę. Norėčiau paprašyti komisijos atsižvelgti į tuos veiksnius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 Čia mes turime galimybę pozityviai pamastyti apie tai, kaip išbristi iš krizės ir iš tikrųjų turime galimybių pasinaudoti milžiniškai šaltiniais, kuriuos mums suteikia žemė. Mes turime pergalvoti dabar tą pernelyg didelį siekimą produktyvumo Tai yra visiškai priešinga nei, yra, nei, nei rodo mums sveikos protas, kokiu būdu reikia spręsti problemas. Reikalingas bent minimalus socialinis solidarumas ir tie superinvestuotojai šiandien, kaip matome, vagia mūsų pinigus. Štai iš kur ta krizė. Uh, ga, iš tikrųjų gal šokiruoja mus tai, kad mes ne su viskuo sutinkame, galbūt, ką mes girdime, tačiau reikia pasakyti, kad kai eina kalba apie uh, priemonės, visų pirma, pažvelkime apie, į du rodiklius. Pirmasis būtų, kiek, kiek darbo vietų yra sukūriama, koks yra visuomenės užimtumas. Antras dalykas yra uh, koks yra, suvar, koks yra vartojimo lygis ir gamybos lygis, koks yra santykis tarp. Uh, Na, stengsiuosi neteikti pirmenybės viena ar kitai salės pusiai, bet dar, dar vieną klausimą, ar tada prelegentai turės galimybę atsakyti. Ačiū mm, už suteiktą galimybę pasisakyti. Esu nedidelio Italijos miestelio meras. Viena tai yra iš mažųjų savivaldybių, labai atidžiai klausiausi diskusijų, įdomus klausimai, įdomus atsakymai ir įdomių minčių man kilo, ypač dėl informavimo trūkumo. E, nutraukė, gal, gal galite užduoti klausimą, nes liko vis keletas minučių. E, Taigi tokį klausimą turiu. Kalbant apie informavimo trūkumus, klausimą komisijai turiu, ar nebūtų įmanoma, įsivaizduokit tokios situacijos, kad savivaldybės būtų laikoma, e, laikomas tuo langeliu, į kurį galėtų kreiptis piliečiai, trokšdami informacijos, ką apie tai komisija galvoja ir toliau apie kultūrą. Ką komisija nori, e, galvoja apie kultūros politiką? Reikia į šią sritį daugiau investuoti, kadangi ten mūsų laukia ypatingi iššūkiai. Pirmininką, ačiū. Atsiprašau, kad jūs nutraukiu, nes kitaip mūsų prelegentai nespės atsakyti ir tuomet nėra prasmės užduoti klausimų. Taigi, kolegos, gal E, pabandykime susitarkti ties to, kas svarbiausia. Taigi, pabandykime atsakyti, ar ES po krizės taps stipresnė ar silpnesnė. Stipresnė, nes sugebėjo susitelkti. Silpnesnė, nes e, pasidavė protekcionizmui ir atsisakė bendrosios rinkos. Taigi, kaip regioninė politika užtikrins, kad Europa po krizės sustiprėtų, o nesusilpnėtų. Taigi pradėsiu nuo komisaro ir toliau visi išėlės. Taigi turite pusantros minutės. Visiškai pritariu ponui Schneider. Pakartosiu, ką esu jau sakęs. Reikia daugiau lankstumo, reikia, kad prisimtų regionai didesnę atsakomybę ir veiktų disciplinuočiočiau. Kalbant apie ultraperiferinius regionus, reikia galvoti, kur yra tų regionų stipriosios pusės. Reikia galvoti novatoriškai ir žinome, kad yra problemų, bet būtent novatoriškai jas bandome išspręsti. Galiausiai atsakysiu į mūsų diskusijos vėdėjos klausimą. Sanglaudos politika štai ką gali nuveikti. Pirmiausia, netiesiogiai ji palaiko nacionaliniams biudžetams, patiria jie šiuo metu didelį spaudimą ir sanglaudos politika čia padeda. O kitas aspektas, sanglaudos politikos pagalba siekiant ilgalaikio tikslų, būtent įgyvendinant ūkio augimo planus. Turime galvoti apie fizinę infrastruktūrą, inves, in, ilgalaikės investicijas, taip pat ir žmogiškojo kapitalo kūrimą ir taip toliau. Na, sanglos politika nėra vienintelis atsakymas, bet gali stipriai padėti. Ačiū dabar, ponė pirmininkė, jūs. Tikrai nenustepsite, kad visiškai pritarsiu Michaeliui Schneideriui. Mums reikia išlaikyti akise globalius tikslus, bet ieškoti atsakymų regionuose. E, toliau buvo užduotas klausimas kolegės iš Prancūzijos dėl klimato kaitos. Čia mūsų laukia didelis iššūkis ir reikia labai aiškių atsakymų. Toliau žinoma, kad dėl valdžios įgaliojimų ir būtent vietos valdžia e, gali daug ką nuveikti. Taigi mums reikia siekti didesnio skaidrumo, bet kartu galvoti, ar reikia tikrai keisti tais, visas taisyklės. Taigi kolega iš Graikijos pateikė tam tikrą pasiūlymą, kad tarsi mums reiktų ieškoti alternatyvių kriterijų mm, padėčiai vertinti. Žinoma, kad e, jau ir pasigirsta vis daugiau tokių pasiūlymų ir juos reikia apmastyti, ponė e, Vanisteleroj. Taigi, kaip sakoma, kad e, jūs, jūs geriausiai aptarnauja jūsų parduotuvėje ir čia mums reiktų pareikti pranešimą, ir pa pažiūrėti, koks būtų geriausias atsakymas į pateiktus globalius iššūkius. Ir e, dabar ponui Lopės žodis, o ponė Kumner pasisakys vėliau. Ačiū, labai trumpai. Dauguma klausimų juk buvo skirta ne mums, o komisijai, bet pritariu išsakytą pasiūlymą, kalbėjo e, apie tai nemažai e, kolegų, taigi mums reikia vietos atsakymų į globalę krizę. Šie atsakymai turi būti lankstus. Ir vieta, vietos valdžia regionai turi turėti pakankamai galimybių, kad prisitaikytų prie skirtingų sąlygų. Todėl m, mm, tie atsakymai gali būti labai įvairūs. Taigi Mes turėtume suprastinti vietos įgaliuojimus ir e, tuo pat metu stiprinti europinę įtaką, nes būtent po europinių skiečių mes galima geriausiai pasislėpti. Ačiū. Taigi, e, ponė merė, žodis jums. Aš dar kartą pažymėsiu, iš ties mums reikia stiprios Europos ne tik tam, kad stiprintume Euro, Europos pramonę bei kartu kovotumėme su bendrais iššūkiais - demografinės problemos, energetinė krizė, klimato krizė ir taip toliau. Apie tai buvo nekarta kalbėta. Ir čia dar norėčiau pabrėžti, kad kovojant su krize savivaldybėms tenka esminis vaidmo, nes didžiąją dalį piliečiams teikiamų kasdienių paslaugų suteikia būtent savivaldybės bei seniūnijos. Taigi, atsakysiu, kad krizę įveiksime tik veikdami kartu. Todėl savivaldybėms, valstybėms narėms ir ES turėtų būti aišku. Mes visi esame partneriai, turime bendrų įsipareigojimų, bet turime gauti ir vienodas teisės pateikti savo pasiūlymus bei atsakymus. To end, um, Ačiū. Tokią teigiamą gaidą baigėme ir perėdama pirmininkai Hübner žodį, aš noriu padėkoti visiems už tokias gyvas diskusijas, už jūsų komentarus, pastabas. Tikrai, man atrodo, aptarėme pagrindinius dalykus, ką toliau diskutuosime artimiau per, per mūsų atviras dienas. Man atrodo, kad vertėjams labai sunkia užduoti davėme taip greit kalbėdami. Noriu padėkoti jiems, o dabar pirmininkai Hübner suteiksiu žodį baigiamajam žodžiui. Ačiū, Džekį, už tai, kad jūs uh, vedėte šias diskusijas. Tie, kas norėjote pasakyti, noriu priminti, kad dar turėsite visas tris dienas daug galimybių pasisakyti. Noriu pasidalyti su jumis kai, kuriomis, kai kuriais pastebėjimais dėl to, ką jūs sakėte. Aiš, aišku, kad mm, šiandien mes dar e, nedaug ką žinome, tikrai nepakankamai žinome, koks bus poveikis dabartinės krizės regionų rezultatams, regionų situacijai. Aišku, reikės analizuoti tą poveikį ir daryti išvadas. Manau, kad tai yra komisijos, parlamento, regionų komiteto užduotis geriau pabandyti suprasti per atimiausius mėnesius, kokiu koks bus mm, poveikis mūsų regioniniai vietos ekonomikai. Kai kurie regionai jau dabar jaučia e, didelį poveikį, kai kurie dar ne tie, kai kurie dar pajausta poveikį krizės e, užimtumui kitoms rytims. Aišku, kad e, tas poveikis bus juntamas visoje Europoje. Kas labai svarbu, čia aš norėčiau itin pabrėžti, tai kad reikia atsižvelgti į tai, jog uh, krizė paveikė regionų ekonomikas E, ypač ten, kur jau e, buvo daug vienas po kitų, daug šokų dėl klimatos kaitos, dėl energetikos, dėl demografinių tendencijų ir taip toliau. Labai svarbu yra pabandyti įvertinti tą visą kombinuotą e, bendrą poveikį ir tai, kas bus po to, po, po tos krizės, kokie tolesni šokai dar ištiks mūsų regionus, jeigu nesugebėsime realiai tos krizės įveikti. Ir, mm, Čia Briuselėje, aišku, mes apie tai daug kalbame, bet visoje Europoje taip pat. Ir čia tikrai netaip jau lengva yra susijęti regionų išsivystimo lygį su jo gebėjimu absorbuoti įvairius krizės sukeliamus šokus. Siekiame, kad regio, regionams padėti ten, kur. Um, tuos tai regionus, kurie yra gana neturtingi, uždari, e, labiausiai pažeidžiami. Ir aišku, kad e, viskas priklausys ne vien tik tai nuo pačių regionų pastangų, bet taip pat ir nuo nacionalinės politikos, e, regioninės, europinės politikos. Greičiausiai po mm, krizės turėsime uh, naują regioninę politiką, kuri turės atsižvelgti į sanglaudos politikos naujos kartos principus. Aišku, kad krizės poveikis bus ir regioninis, ir vietinis. Ir iš šių diskusijų labai laukiame iš tikrųjų e, to, kad naujai peržiūrėsim, persvarstysim mūsų vystimosi trajektorijas nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių, kad aptarsime visas galimas priemonės, kurios gali lydėti tuos pasikeitimus, tas permainas. Bet yra daug dilemų, daug yra sprendimų, kur turėtų būti ta tinkama pusiausvyra, dar, kurių darbo vietų atsisakyti galvoti, kur naujas darbo vietas kurti, kuriams įmonėms padėti išgyventi krizę, bet ir tuo pačiu metu padėti joms um, pasiruošti ateičiai. Aš manau, kad tokius iššūkius geriausia yra spręsti per um, teritorinį požiūrį, kuris geriausiai tinkamas tokioms problemams. Todėl aš ir e, Aš manau, kad yra teisėta klausti, ar centrinės vyriausybės pakankamai e, žino, pakankamai gali formuoti regionę politiką, iš tikrųjų, ar kaip galima tos e, politikos prioritetus priderinti prie vietos e, poreikių, prie to, ką vietos lygmuo galvoja, kad tai yra prioritetas, kai eina kalba apie vystimąsi vietos lygmenių. Ir dabar apie tuos uh, centrus, mes daug kalbėjome apie Airiją, dėkojame Airijai, taip pat kalbėjome apie subsidiarumą. Reikia nepamiršti, kad Lisabono sutartis išplės subsidiarumo principo taikymą taip pat regioniniam ir vietos lygmeniu. Tokiu būdu mes galėsime labiau sustiprinti Europos valdysenos sistemą. Mums teks bendra atsakomybė dabar už, tą, už tos galimybės panaudojimą, už tą šanso panaudojimą už tai, ką mes padarysime, kas atkeliaus iš europinio lygmens iki mūsų. Ir dabar e, mūsų atvirų e, dienų e, atidarimo sesiją ir norėčiau užbaigti tokiamis išvadomis ir norėčiau paprašyti jūsų dabar jau išeiti iš salės, nes Europos parlamento to regioninės plėtros komitetas toliau posėdžiau šioje salėje. Ačiū Jums visiems ir dar lauksiu tolesnių susitikimų su Jomis per šias atviras dienas. Mes tikrai turėsime ir daugiau progų dar e, dirbti kartu regioninio vystimosi kontekste. Ačiū visiems.